konstruktyviai, kad pasiektume galutinį sprendimą. Ir to požiūriu norėčiau dar kartelį visiems, visiems padėkoti ir palinkėti gero vakaro. Ačiū ponui Švabui. Aš jums taip pat linkiu gero vakaro, sako pirmininkas. Ir dabar mes baigiame diskusiją šiuo klausimu. Balsavimas įvyks rytoj pusė dvylikos. Kitas darbo tvarkės punktas yra žodinis klausimas komisijai susijęs su degalų kokybę reglamentuojančios direktyvos įgyvendinimu. Pirmiausia, norėčiau steigti žodį e, e, klausimo autoriai, ponė Makevin. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pirmininkų suigai už tai, kad surado laiko surenkti šioms diskusijoms šią savaitę ir Jums, ponė komisarė, kad atvykote taip vėlai aptarti tai, kas yra labai platus klausimas mūsų parlamentui. Panašu, kad tai yra labai techninio pobūdžio klausimas. Iš pirmo žvilgsnio kalba, kalba eina apie kūro kokybės direktyvos įgyvendinamasias priemonės ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų verčių nustatymas. Tačiau tai yra labai rimtas klausimas, nes kyla klausimų, kiek rimtai mes ES bandome kovoti su emisijomis. 20 procentų šiltnamio efektą sukeliančių dujų būtent yra iš transporto priemonių ir tai auga priešingai nei būsto sektoriuje, sektoriuje ir er, energetikos sektoriuje. Taigi, kūro e, kokybės e, politika yra labai svarbi kovojant su šiltame efektą sukeliančiomis dujomis. Kalba eina apie bitumingai smėlį ir skalūnų alyvą. Komisija pateikė pasiūlymus dėl direktyvos praeitų metų e, pabaigoje ir buvo užvilkintas įgyvendinimas, nes nebuvo aišku, ar nustatyti atskiras e, bitumingojo smėlio vertes. Na ir mums buvo pasakyta, kad priemonių nėra dėl to, kad nėra mokslinių tyrimų rezultatų, kurie paremtų komisijos pasiūlymą. Tačiau konsultaciniuose dokumentuose mes matėme, kad būtimingojo smėlio vertės buvo, bet vėliau jos dingo kituose dokumentuose. Ir galiausiai, ponė komisarė, studija buvo atlikta, dabar jau turime studiją, studiją dėl bitumingojo smėlio. Ir ta studija, kuri pasirodė prieš porą mėnesių, rodo tai, ką jau daugelis ir taip žinojame, kad šiltnamio efektą sukeliančių, sukeliančių dujų išmetimai iš Kanadoje esančio bitumingojo smėlio iš tiesų daug smarkiai viršyje įprastinio kūro e, vertės. E, tai yra 182-139 CO2 vienam megatūriui. Tai reiškia, kad toks kūras yra nešvaresnis nei įprastinis kūras. Na ir dabar, turėdami studijas, norėtumėme išklausyti komisarės nuomonės ir tikimės, kad bus pateiktas pasiūlymas dėl kūro kokybės direktyvos įgyvendinimo. Pradžioje sakiau, kad tai nėra tik tai techninio pabudžio klausimas. Praeitą savaitę daug parlamentarų gavo peticiją iš tūkstančių piliečių, kurie yra susirūpinę dėl šio klausimo. Jie nori to, ko noriu ir aš, būtent sąžiningo, tinkamo, bitumingojo smėlio ir skalūnų alyvos ženklinimo. Kalifornija jau įgyvendino atitinkamus standartus ir bitumingas įsmėlis yra įvertintas kaip daug teršiantis e, elementas. Ir žinome, kad yra daug lobistų, kurie dirba šioje srityje ir puikiai žinome, kad bitumingas įsmėlis ir skalnų alyvos yra kur kas e, nešvaresnis kūras, nors lobistai teigia, kad na, laukime tolesnių studijų, bet aš manau, kad dėlsti nereikia. Bitumingas įsmėlis yra vienas labiausiai teršiančių elementų transporto kūros rytyje. Taigi reikalinga atitinkama kategorija kūro kokybės direktyvoje, nes priešingą atveju transporto kūras tik dar labiau taps nešvaresnis. Komisarė, žinau, kad Jūs puikiai suprantate, kad daug e, frakcijų kolegų rūpi, kolegoms rūpi šis klausimas. Aš žinau, kad jūs esate labai pasi, pasiaukojanti e, šioje srityje ir mes tikimės, kad galiausiai bus gyvendintas mažai anglės išmet, išmetančio kūro veiksmų planas. Na ir galiausiai, kad e, tikiuosi, kad šiandieną pateiksite mums puikių žinių ir pasakysite, kad po kelių savaičių gyvenimo standartai bus numatyti ir bus nustatytos aukštesnės bitumingojo smėlio ir skalūnų alyvos vertės. Ačiū. Na, o dabar žodį suteiksime komisarį Hedegard. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ką tik išgirdome iš Lindos Makeven. E, mes kartu su e, klausimo autorė tikrai bandome pasirūpinti emisijomis iš transporto sektoriaus mažinimu. Na ir dėja, įgyvendinančių priemonių, siekiant e, įgyvendinti kokybės kūro, e, kūro kokybės direktyvą, užtruko tas procesas ir tikimės, kad e, tiekėjai laikysis direktyvoje numastytų reikalavimų ir buvo nustatyti tarpiniai tikslai iki 14 metų, rengdama pasiūlymą komisija apsvarstė, mane, kad reikal, turi būti užtikrinamas, užtikrinama pusiausvėra ir tikslumas dėl atsiskaitimo metodų, e, kalbant apie įvairias kūro rūšis. Praeitų metų rūdienį ir šių metų pirmosiamis savaitėmis vyko labai aktyvios diskusijos komisijoje diskusijos, kurių rezultatus tuoj gausime. Na ir matyti pasiūlymą galėsime aptarti su valstybėmis narėmis ateinančiais mėnesiais. Kalbant apie bitumingojo smėlio ir alyvos, skalūnų alyvos vertės, komisija paskelbė jau vertes bitumingamai smėliui ir orientacinės vertes skalūnų alyvoj, alyvai. Tos ataskaitos yra komisijos tinklapyje. Atsižvelgiant į tai, kad labai domimasi šiuo klausimu, komisija mano, kad būtų naudinga tas ataskaitas susijęti su atitinkamu peržiūros procesu. Na ir aš aišku labai daug e, bendravau su priekybos komisaru tam, kad mūsų požiūris būtų suderintas, kalbant apie mūsų įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę. Taigi, nežinau, koks bus tas e, peržiūros, proces, peržiūros proceso, kokie bus rezultatai ir kokie bus konsultacijų rezultatai, bet vis tiek komisija bent jau einamuoju momentu ketina pasiūlyti įgyvendinimo priemonės projektą atitinkamam komitetum, tam, kad būtų nustatytos vertės e, ir bitumingam smėliui, ir skalūnų alyvai, ir kitiems neįprastiems, e, neįprastoms kūro rūšims. Taip pat numatyta, kad įgyvendinimo priemonės projekte komisija įvertins ir kitų kūro kategorijų aktyvumą, vertes. Ir jeigu prireiks, tuomet bus nustatytos kitos įgyvenimo priemonės. Taigi norime tą sąrašą palikti atvirą tam, kad komisija įtrauktų ir kitas kategorijas prireikus ir išplėstų tą sąrašą, jeigu būtų surinkta, surinkta pakankamai duomenų dėl kitų kūro kategorijų. Taigi, ponė pirmininkė, atsižvelgiant į tai, kad e, tai, tam peržiūros procesui pešios procesui ir vidinėms diskusijoms komisijai reik šiek tiek laiko, taigi užtruksime, kol e, įgyvenimo priemonės projektas e, bus aptartas su visomis valstybėmis narėmis, bet kai tik tai atitinkamas komitetas juos patvirtins, ta priemonė bus perduota Europos parlamentui, kad ji irgi patikrintų tą tekstą. Ačiū. Ačiū komisijos nariai. Dabar periname prie kalbėtojų, kurie pasisakys frakcijų vardu, Europos liaudės partijos frakcijos vardu, ponas Šnelhart. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju poniai McEvan už pateiktą žodinį klausimą, nes man atrodo, kad šios direktyvos peržiūra yra tikrai reikalinga, kadangi šią direktyvą mes įpareigojame atitinkamus subjektus sumažinti taršalų kiekį transporto srityje kadangi ir deramai e, e, nustatyti vertės, bet ir jas, jos įpareigojame E, nuo 2011 metų iki 2020 metų sumažinti 10 procentų e, šių taršalų kiekį. Aš manau, kad tai įmanoma tik tai. Tad tokiu atveju, e, tai yra įvertinti, nustatyti tas vertes įmanoma tik tai tuo met, kai konkrečiai nustatysime būtent verčių standartą. Ir man atrodo, kad kai Linda McEwen pateikė žodinį klausimą, ji ne, specialiai samoningai netkreipė dėmesio į energetikos sektorių. Aš norėčiau ją įspėti dėl to, kadangi skirtingi taršalų kiekių nustatymai, vertės, ribinės vertės, e, e, jos E, tikrai nieko gero ne, neduos, kadangi e, bitumingasis smėlis ir skalūno alyva pasitaiko, tai yra teršalai e, ar kuras, iš kurio teršalai yra išmetami įvairiose srityse. Ir apie tai kalbėjo ir atitinkamų sektorių atstovai, su kuriais aš, man teko bendrauti ir aš manau, kad energetikos aspektą mums taip pat reikėtų įtraukti į šią diskusijas. Tačiau E, įmanoma įvertinti tas, e, tos rodiklius tik tai tada, kuomet jie realiai egzistuos ir to mes reikalaujame iš komisijos. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodį suteikiame socialistų frakcijos vardu ponui Arsenis. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė, kolegos. E, tai yra labai svarbus klausimas nuo 3 iki 5 kartų daugiau emisijų iš e, naftos palyginti su kitomis rušimis reiškia, kad turime, turime pagal direktyvą užtikrinti, kad nesubsidijuotume šito baisaus e, naftos gavybos metodo. Jūs sakėte, kad tyrimai atlikti, bet tačiau mes e, to tyrimo nesame matę. Jūs sakote, e, kad dar e, tą tyrimą turi peržiūrėti kiti. Tačiau, komisarė, kada baigsis šis procesas, koks yra grafikas, kiek dar reikės laukti? kol bus išsiaiškinti šie rodikliai ir kai bus pateikta metodologija, kad galėtume ją įtraukti į teisės aktus. Tai nėra vien tik tai e, emisijų iš bituminio smėlio klausimas, tai yra ir miškų nekojimas. Miškų šiaurėje, Kanadoje. Tuo pat metu E, naikinama ir dirbožėmis žemė ir jeigu šių rodiklių neįtrauksime į savo teisės aktus, ši nelaimė tiesiog bus, e, tiesiog plėsis kitose šalise. Ačiū, ponė Arsenis. Toliau liberalų frakcijos vardu, ponė Hall, dvi minutės. Pone pirminkė, noriu padėkoti komisarai Heidegard už jos pastangas šiuo klausimu. klausimu ir jo pozityvų nusteikimą. Jūs sustikate su mumis ne kartą ir gerai, kad, ta, na, aišku, kad kliūtis ne iš jūsų pusė, tačiau e, progreso trūksta, tai erzina. Nepakanka, kad yra tyrimų, kurie rodo, kad e, e bituminis smėlis duoda daugiau emisijų negu įprasti gavybos metodai. Ir dabar turint tą studijas, kad, kuri rodo, kad iš megadžiaulio yra išgauna 170 e, gramų CO2. Mums e, sakote, kad reikia kolegų peržiūros. Ar tai nėra e, laiko švaistimas? Labai gaila, kad lobistai prieš atskirą vertę bituminiam smėliui rodo, kad tai nėra vien tik tai būdas nediskriminuoti prieš Kanadą. Yra daug kitų bituminio smėlio e, vietų, ne tik Kanadoje. Ir tai, kad alternatyvos naftos e, galimybės visame pasaulyje reiškia, kad turime būtent reikalauti dėl atskiros CO2 vertės tokiai naftai, nes kitaip E, kai bitumenis smėlis ir nafta bus e, išgaunama vis daugiau, mes pamatysime, kad mūsų siekiai sumažinti CO2 iš tikrųjų popieriuje nieko neduos, iš tikrųjų emisijų bus daugiau. Todėl būtų labai gerai, komisarė, jeigu galėtume pa paaiškintumėte, kad tai nėra antpolis prieš Kanadą, bet tai yra vienintelis būdas išsiaiškinti šį klausimą, kad būtų galima e, patvirtinti ES ir Kanados prekybos sutartį. Ačiū, ponė Hall. Toliau žaliųjų frakcijos vardu. Pone Has, vieną minutę. Komisijos narė, kolegos. Klimato kaitos pakete mes nusprendėjome, kad emisijos iš transporto turi būti sumažintos 6 procentais iki 20 metų. Ir būtų visiškai kvaila ir priešingai, jeigu galvotume dabar netaip, o nekreiptume dėmesio į tokius teršinčius kuro, tokias taršinės kuros rušis, kaip bituminis smėlis ir skalūnų olyva. Vieto to, kad mažintume emisijas, mes ragintume dažniau naudoti tokius e, naftos šaltinius Šiaurės Amerikoje ir Afrikoje. Ir dėl tokio kūro CO2 pėdsakų turime apibriežti vertes, kaip ir kitiems, e, kitoms kūro rušims vyriausybės ir lobistai mums sako, kad Tai negali būti, taip negali būti. Jeigu Kanadoje bus kita vertė, tai jie turi įrodyti, kad taip yra. Visų a, a, mineralinio kūro rušių atžvilgių, atžvilgių mes turime elgtis vienodai. Kiekvienai kūro rūšiai reikia apibriežti privalomąją vertę. Ačiū toliau, ponas Sonikas. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponės ir ponai. Yra daug pasaulyje bituminės smėlio e, regionų. Kai kas mano, kad tokie, e, tokie ištekliai yra dvigubai didesni negu įprastinės naftos, o technologija leidžia dabar išgauti daug daugiau negu anksčiau. Tuo pat metu yra naujų e, reikalavimų dėl emisijų. Taigi dabar čia susidurime e, su išteklių ir aplinkosaugos normų konfliktu. Turime versti bendrovės, kurios užsima tuo verslu, priversti, kad jos augintų naujus miškus e, ten, kur jos nebeišgauna tos naftų, naftos. Galbūt dalį pelno turi, turėtų, turėtume skirti e, aplinkos apsaugai. Komisija turėtų remti tokias technologijas, kurios mažina CO2 išskirimą. Europa ir Kanada yra ekonomiškai labai smarkiai susijusios. Kanados pramonė, aišku, nori patekti į Europos rinką, todėl Kanados verslas turi laikytis Europos normų reikalavimų. Ačiū, ponė Sonikai. Toliau, ponas Lyse. Ačiū, ponė pirmininkė, mėlyje kolegos ponos McKevan dėka, kurie ėmėsi šios iniciatyvos ir ponios Hildegard komisijos narės dėka, mes ėmėme spręsti šią problemą. Mes nepatenkinti tos dokumento prieimimo sparta, tačiau mes žinome, kad ponia Hildegard užsima tuo klausimu ir norime jai visokiojopai padėti derantis ir atliekant tos darbus tiek komisija, tiek ir su suinteresuotais subjektais. Ir e, už šio parlamento ribų e, yra e, mm, suorganizuota atitinkama ekspozicija E, parengta ta ekspozicija, parodanti, kokią, ap, kokį poveikį aplinkai daro tokio pobūdžio e, kūro naudojimas. Ir iš tiesų, man atrodo, kad e, jeigu mes norime viską gerai ištrinėti šioje srityje, tuomet konkrečiai šią problemą būtina labai išsamei išanalizuoti. Dėl to sveikintina yra ši iniciatyva. Ir mūsų Mm, aplinkoskos ministras Vokietijoje nuolat kartoja vieną mintį, kad žemai kabantis vaisiai e, yra jau nuraškyti, jisai turi omenyje e, iškastinį kūrą. Ir dabar e, naujos kūro rūšis, kurios yra žvalgomos ir atrastos, jų e, e, žvalgymas ir jų išgavimas susijęs su didžiulėmis išlaidomis ir didžiulė žala aplinkai. Ir mums reikia pagalvoti apie e, šios srities e, e, reglamentavimą, apie taršos mažinimą ir siekti to 20 procentų taršos mažinimo tikslo. Ir aš man, tikiuosi ir iš transporto, ir mm, komisijos nario atitinkamų iniciatyvų artimiausiais mėnesiais, o ne kitos kadencijos metu. Dėkoju. Ačiū ponui Lysi. Dabar pereiname prie spontaniškų pasisakymų. Ponas Gebrandi. Dank u wel, voorzitter. Ačiū, ponė pirmininkė. Prie e, parlamento aikštės yra e, ekspoziciją demonstruojanti Kanados e, naftos išteklius ir e, rodanti didžiulį kontrastą tarp tų e, naftos išteklių, tų, tų vietų, kurioje išgaunama nafta ir gražo, gamtos grožio tame kontekste. Mes turime neužmiršti didelės žalos daromos gamtai ir mm, rūšių įvairovės praradimo, didžiulių teršalų kiekių. Ir man tai yra pakankamas pakankama priežastis e, kovoti prieš e, tokių šalių kaip Kanada e, tokią gavybos praktiką. Ir mes turime ir toliau gerinti šią direktyvą ir aš tikiuosi, kad mūsų komisijos narė iš tiesų dės visas pastangas, kad e, e, Kanadoje būtų nebeišgaunamas bitumingas įsmėlis, taip pat ir kitose pasaulio regionuose. Dėkoju, panas Degrandį. Dabar vieną minutę, ponė Tikau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. norint sumažinti 20 procentų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas iki 2020 metų, reikia daug investuoti į atitinkamas priemonės, ištikrinti energetinį e, būstų efektyvumą ir energetinį efektyvumą transporto srityje. Taigi labai svarbu transporto sektorija užtikrinti kūro kokybės direktyvos įgyvendinimą. Čia vyko daug diskusijų ir bandoma padidinti biokūro naudojimo mastus. Kūro gamintojai turi investuoti į tai, kad mažėtų emisijos ir kad pagerėtų kūro kokybė. Norint geriau kontroliuoti transporto sektoriaus emisijas, ES reikia daugiausia investuoti į elektros, pažangių elektros tinklų e, plėtrą tam, kad energiją būtų galima gadinti, gaminti vietoje iš atsinaujančio energijos šaltinių ir galima būtų naudoti ekologiškas transporto priemonės. Ačiū, e, ponas Masaus. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Pone komisarė, turiu pasakyti, kad e, dėl šios direktyvos kyla susirūpinimas naftos įmonėse ES. Ji dar nėra įsigaliojusi, tačiau laukiame, kaip e, bus skaičiuojamos emisijos, bus numatytas e, fiksuotas metodas, e, nustatant vidurkį ES, ar toks mišus metodas, tai būtų alternatyvus skaičiavimo būdas. Realiai šitame efektą sukeliančios dujos turėtų būti mažinamos 5 procentais Ir mes, ponė komisarė, jūs, jums esame nusintę laišką. Atsakymą esame gavę, bet ne, viskas jame, ne visus klausimus jame yra atsakyta. Ir turime pasirūpinti, kad verslo įmonėms ne, nebūtų, naftos įmonėms nebūtų uh, sukūrėmų papildomi barjerai ir, ir nebūtų joms sunkiau konkuruoti su Rusijos įmonėmis. Ačiū, ponas Keli. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nesu pakomitečio narys, tačiau norėčiau dirbti tame komitete ir tikiuosi, kad e, mane priimsite komitetą. Tai jeigu yra norinčių jau atsisakyti darbo tame komitete, aš mielai užimčiau jų vietą. Prieš keltą savaičių komisija uh, nustatė tam tikrus tiklus dėl efektyvaus energijos vartojimo ir pasakė, kad reikia daug ką padaryti transporto ir būsto srityje. Aš visapusiškai sutinku su tuo. Kalbant apie transportą, pirmiausia, aš manau, kad daug daugiau reikia nuveikti, bandant riboti tuos, kurie gamina neefektyvius, neefektyvias transporto priemonės. Ir aš buvau de delegacijos su Kanada narys. Ir mes bandėme su jais kalbėtis dėl to, kad kuriant naujas technologijas reikia laikytis tokio atviro požiūrio ir būtinai įtraukti bitumingojo smėlio vertės nustatymą. Ačiū, ponia Keli, dabar komisijos narė. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti parlamentui už aišku signalą, kurį išsakėte šiandien atrodo labai aišku, ką jūs sakote, taip pat jūs esate nekantrus, kad e, šis klausimas yra skubus. Ponas Šnelgatas sakė, kad turime imti skubių veiksmų, ponas Arsenis ypač pabrėžė grafiką, kada šis procesas baigsis. Malonu kalbėti, kad mes kalbame apie trumpą laikotarpį. Čia kalbame apie kelias savaitės peržiūrai, po to klausimas grįž komisijai, kur vyks vidaus procesas, ir ten jis nesibaigs. Kitas etapas bus darbas su valstybėmis narėmis. Taigi mes artėjame, tačiau, kaip sakė ponia Hall, kalbama ne apie diskriminacinės iniciatyvas. Turbūt suprantate, kodėl reikia pasirūpinti, kad šie dokumentai būtų tvirti. Ir mes žinome, kokios yra priežastys. Viena iš jų yra tai, kad iš pat pradžių nebuvo galvojama apie viską, kai prasidėjo šis darbas. Dabar darome tą darbą ir norime jį užbaigti. Tačiau pirmiausia, noriu baigdama pasakyti, kad kai e, kalbėsime apie nustatytas vertes, tai dėl direktyvos įgyvendinimo užvilkinimo galėsime įtraukti nustatytasias vertes tokiu pat, e, tam, tame pačiame etape, kai gyvendysime direktyvą. Ir dėl bituminio smėlio galėsime tai padarysime greičiau, negu kad galvojame, kai pradėjome prieš e, tris ketvirtalius metų. Ačiū už šį signalą ir kaip suprantate, mes labai stengiamės, kad šis procesas greičiau užsibaigtų. Ačiū komisijos nariai. Toliau, kitas darbo tvarkės klausimas yra pono Šulco pranešimas dėl bendrosios tarifų lengvatos. Dabar